mane informavo, kad ponas Takula pakeis e, Oliren e, nuo e, šių metų balandžio 27 dienos. Aš sveikinu mūsų naują kolegą. Pagal reglamento trečio straipsnio antrą dalį, kol dar nebuvo patikrinti jo įgaliojimai, ponas e, Takula, kai tik bus patikrinti e, visi reikalingi galiojimai, ponas Takula e, taps visapusiško Europos parlamento nariu. Sveikinu dar kartą poną.